Sit down, please. Kviečiu susėsti. Cari colleghi. Ponios ir ponai, praeitą penktadienį, lapkričio 24 dieną, mečetė Egipte buvo užpulta teroristų ir šimtai.